Sąrašas bus pateiktas šio posėdžio protokole. Du raštiški pranešimai buvo pasirašyti. Tai yra 26-2012 metų raštas, kuriuo yra siekiama panaikinti um, atominį ginklavimąsi. E, ponas Valensa, Butikofer, Kronberg, Silvestris ir Zemke pateikė šią deklaraciją raštu. 2012 m. 28 deklaracija dėl priekabiavimo mokykloje taip pat buvo pateikta, tai yra pono Komucako, Salvaro, Angelili, Badija, Kuše ir Taylor deklaraciją. Šios deklaracijos bus paskelbtos mūsų posėdžio protokole. Man buvo pranešta, kad ponas Valensa ir ponas Komucafus paprašė žodžio. Pirmiausia, dėl iniciatyvos e, suteiksiu žodį ponui Valensai. Ačiū, Pone pirmininkė, garbėjai ponai, noriu padėkoti visiems, kurie pasirašė šią deklaraciją raštu, kuria remiama Global Zero iniciatyva. Turiu pasakyti, kad panašias iniciatyvas reikalauja didelio pasitikėjimo ir todėl mums reikia veikti kartu, e, siekiant didinti e, visuomenės samoningumą, e, kad ji taip pat siektų, jog būtų nusiginkluojama brandolinio ginklavimo sisrityse. Jo labiau, kad brandolinis ginklavimasis yra praeities dalykas, kuris nereikalingas būsimoms kartoms. Reikia suvokti, kad plutonas ir branduolinis ginklas yra toks galingas ir be to jis gali patekti į tų rankas, kurie kels grėsmę. Todėl reikia apsaugoti pasaulį nuo visų galimų grėsmių, o to siekdami privalome atsisakyti branduolinių ginklų. ES gali veikti aktyviai. Negalime e, baimintis negalime daryti klaidų, esame atsakingi ir atskaitingi savo rinkėjams ir būsimoms kartoms, todėl turime stengtis, kad brandolinis ginklas būtų visiškai panaikintas pasaulyje. Ačiū. Labai ačiū, kolega Valensa. Dabar dėl 28-osios deklaracijos e, kolegai Komucakus žodis. Prašau. Συνάδελφοι, πριν τρεις εβδομάδες... Ponios ir ponai, Karolina, tai yra Italijos mokinė, prieš tris savaitės nusižudė. Ji buvo nuolat bauginama savo klasiokų ir tai ne pirmas įvykis. Ši patirtis ir panašus įvykiai dažnėja Ir um, aš manau, kad uh, žodinis ir uh, fizinis smurtas jaunų žmonių atžvilgių turėtų būti nutrauktas, jo labiau, kad situacija priešingo atveju tik blogės. Todėl manau, kad turėtume imtis tam tikrų veiksmų. Ir aišku, pirmiausia, reikia ištirti visą situaciją. Šios iniciatyvos tikslas buvo paskatinti kovą prieš priekabiavimą ir smurtą mokykloje. Mes nebenorime, kad šis reiškinys ir toliau būtų pastebimas mokykloje. Dėkoju visoms kolegiams ir kolegoms prisidėjusiems prie šios iniciatyvos. Aš manau, kad mes, jei laimėjome šį mūšį parlamente, tai laimėsime ir karą. Noriu paprašyti jūsų dėmesio. Kalbant apie šias deklaracijas, noriu atkreipti jūsų dėmesį į porą dalykų. E, plenarinio posėdžio metu buvo pritarta raštiškam pakeitimui, kuris keičia e, deklaracijos tekstą. Kadangi aš jau seniai dirbu parlamente, žinau, kad kolegės ir kolegos tik po kurio laiko sugeba susipažinti su panašiais pakeitimais. Kadangi mes vėl ir vėl sulaukdavome patikslinimų tais atvejais, kai deklaracijų pakeitimams būdavo pritarta parlamento salėje didžiaja balsų dauguma, Tai aš manau, kad tai gali būti susiję ir su stalais, kurių nebeliko ir dabar nebe, niekas nebemato, kaip pasirašomos deklaracijos. Taigi, pagal 123 darbo tvarkos taisyklių straipsnį mes parengėme dokumentą, aiškinamąjį dokumentą, kuris bus pateiktas visoms kolegiams ir kolegoms, susijęs su šiomis deklaracijomis ir jų pakeitimais. Kalbant apie mm, šios sesijos darbo atvarkę, kol kas yra tik vienas pakeitimas. Ar jūs norite paklausti dėl darbo atvarkės? Jei ne, tuomet aš pirmiausia pateiksiu pakeitimą, o, o tada suteiksiu jums žodį. Taigi,